Ponas Pirkov. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi mes turime galvoti apie vaikų saugumą ir vykdyti reformą, galvoti apie didesnį saugumą, konkrečiai apie saugesnius pasus. Ir šis paketas e, padeda mums e, tikėtis geresnės kovos su kovą su priekyba vaikais ir geriau apginti vaikų teisės. Dėkoju, ponė Roitova. Ačiū pirmininkė. Pasų saugumą reikia gerinti, papildant biometriniais duomenimis. Tai bus labai svarbu europiečių saugumui, o tai yra mūsų prioritetas. Taip pat reikėtų nepamiršti ir privatumo apsaugos. Man atrodo labai svarbu, kad šios nuostatos būtų tinkamai gyvendinamos ir nacionaliniu lygiu ir kad nebūtų piknaudžiaujama duomenimis. Taip pat reikia geriau į procesą įtraukti Europolą bei Frontexą, taip pat užtikrinti glaudesnį policijos tarnybų bendradarbiavimą įvairiose valstybėse narėse. Tai užtikrins didesnį saugumą. Tikrai sveikinu tą faktą, kad pasai bus išduodami ir 12 metų vaikams ir tai tikrai padės kovoti su tarp valstybinių organizuotų nusikalstamumu, todėl aš balsavau už šį pranešimą. Dėkoju, ponas Pan Ek. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už Koelio pranešimą, nes tai yra teisingas žingsnis, nes mes dažnai susidurime su pasų klastojimu. Bent jau tai yra tam tikra saugumo priemonė, kuri padės užtikrinti saugumą Šengeno erdvėje. Tačiau nepamirškime ir apie išorinių sienų saugumą ir mes taip pat jį stipriname, nes kol kas jos nėra pakankamai apsaugotos. Taigi geresni, saugesni pasai yra svarbus, nes kasmet į Europą atvyksta šimtai tūkstančių žmonių, turistai, legalos, nelegalos e, imigrantai Belgijoje yra 17 tūkstančių e, legalių imigrantų ir nežinomas skaičius nelegalių, todėl geresni pasai padės keisti situaciją. Ponas Stojanov. Ačiū pirmininkė. Balsavau prieš Koelio pranešimą dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, man nerima kelia tai, ar nebus pažeidžiamos pilietinės žmogaus teisės ir ar biometriniai duomenys nekelia grėsmės piliečių laisvėms ir teisėms. Man atrodo, kad tai prieštarauja pagrindiniai žmogaus teisiai, tai yra laisvam judėjimui. Bus įvesti ne tik nauji tapatybės dokumentai, bet mano šalyje tai bus pirmas kartas, kai aš turėsiu prašyti man išduoti trečią naują tapatybės dokumentą per dešimt metų. Galbūt tai kam nors skamba keistai, vis dėlto man tai nepatinka, todėl kad už kiekvieną naują tapatybės dokumentą reikia mokėti. Ir tai tikrai yra per daug didelė našta pensijinio amžiaus žmonėms, kurie gyvena tik iš pensijos, kurią sudaro 50 eurų. Būtent todėl aš balsavau prieš Koelio pranešimą. Man atrodo, kad jis yra žalingas ir jo nereikėtų taikyti mano šalyje. Ponas Mitchell. Ačiū pirmininkė. Norėjau, kad pažymėtumėte, jog aš balsavau prieš kapato pranešimą. Man atrodo, kad bus kitas geresnis pranešimas aptariantis šios aspektus. Tačiau turiu pasakyti štai ką parlamentas turi imtis kažkokių veiksmų dėl mūsų įrašų, dėl dokumentų, nes čia yra tokių parlamento narių, kurie dirba 4,5 metų, gauna atlyginimą, tačiau pasisakymams laiko gauna daug mažiau negu, pavyzdžiui, ponas Brok per pastarosius šešis mėnesius. Man atrodo, yra neteisinga, kad žmonės, kurie nedalyvauja parlamento darbe, komitetų darbe, grupių darbe ir taip toliau, gauna pasisakymo laiką plenarnėje sesijoje o kiti, kurie dirba, negauna. Tad tikrai nesažininga yra toks principas, kai vėliau tokie žmonės grįžta į savo šalis ir aiškina, kad demokratija yra labai prastas dalykas. Tai tikrai neteisinga, nes tie, kas taip kalba ir toliau gauna atlyginimą, nepaisant to, kad jie piknaudžiauja demokratiją ir netinkamai dirba šiame parlamente. Todėl, pirmininkė, norėjau, kad tai pažymėtumėte protokoluose. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų teikiami dokumentai, kad būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas ir kad būtų aiškiai parodyta, kurie parlamentarai dalyvauja parlamento darbe, o kurie ne. Pone Mičelai, jūs kalbėjote apie Kapato pranešimą, o mes kol kas vis dar aiškinamės dėl Koelio pranešimo. Tad dar kartą žodžio jum nebesuteiksiu dėl kepato pranešimo, nes jūs jau pasisakėte. Dabar reikime prie Lamsdorf pranešimo. Pasiaiškinimai visų pirma, pana Roitova. Ačiū pirmininkė. ES gynybinių prekių e, rinka yra labai suskaldyta Mes dabar jau atveriame tą rinką viešiesiams pirkimams ir, aišku, svarbu nepažeisti sutarties 273 straipsnio. Aš komitete stengiausi užkirsti kelią viešųjų e, lėšų švaistimui. Labai svarbu užtikrinti, kad lėšos būtų taikomos tinkamai, kad būtų sudaromi, sudaromos tinkamos sutartys, o ne tokios, kurios visiškai negerina saugumo, pavyzdžiui, pastatų kokybės gerinimas. Tad labai svarbu skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir inovacijoms, kurios padėtų gerinti gynybos pramonę. Dėkoju, ponas Elis čia. Ačiū pirmininkė prieštarau šitam pranešimui dėl tam tikros grėsmės, kurį jisai kelia vyriausybėms ir įmonėms, kurios yra daug investavusios į mokslinius tyrimus gynybos rytyje. Ir dabar negaus tų investicijų gražos gamybos fazėje, kadangi pagal šitą siūlomą direktyvą pirkimų sutartys turi būti atviros ne tik europiniam įmonėm ir konkurencijai. E, Europos valstybės ir įmonės nebetenka e, priemonių, kaip apginti autorių teisės, intelektinę teisės ir darbo vietas. E, šitas pranešimas kelia grėsmę moderniausiams Junktinės karalystės įmonėms. Šio pranešimo varomo jėga yra tarsi stiprinti Europos saugumo ir gynybos politiką, o ne ekonominę naudą. Ponas Fatuco. Ačiū, aš kalbėsiu trumpiau negu paprastai. Aš balsavau už Lamstorf pranešimą. Tai pažangus sprendimas žingsnis į priekį saugumo ir gynybos rytyje. Bet noriu paklausti, kada iš tikrųjų bus sukurta reali Europos gynybos politika, Europos armija, kad galėtume save tai yra ES apginti. Aš tikiuosi, kad tai įvyks netrukus. Pirmininkas, na, iš karto aš jums į tos klausimus nesakysiu, jie sudėtingi. Toliau paaiškinimai dėl balsavimo, dėl Šleiter pranešimo, ponė Roitova. Pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą dėl tam tikrų medžiagų apribojimo. Tas medžiagas bus galima naudoti ribotai ir tik tai tam tikromis sąlygomis. Aš manau, kad tas medžiagos iš vis bus nenaudojamos, nes yra saugios alternatyvos, kurias vartotojai tikiuosi rinksis. Ačiū. Kai kurios medžiagos yra tokios pavojingos, kad jas reikia iš viso uždrausti arba labai uh, ribotai naudoti su griežčiausiais sveikatos apribojimais. DCM yra viena iš tokių medžiagų, ją iš viso reikėtų išimti iš apyvartos. Dėkoju. Toliau Figuerero pranešimas. Pone Roitova, prašau. Předsedo, oceňuji mezinárodní smlouvu, která přinese nové pracovní. Ačiū. Esu šios susitarimus sukūriamos e, naujos darbo sąlygos žvėjams, nes žvėjai turi teisę į tinkamas darbo sąlygas, per nelik dažnai žvėjų darbe nutinka nelaimingų atsitikimų, net mirtinų, ir dėl to aš balsavau už šį pranešimą. Ačiū. Dabar Katanija pranešimas, prašau neviršyti laiko, nėra jau ankstyvas rytas, ponė Belahorska, prašom. Kataniju vyvolala značnų výmenu na... Ačiū. Šis pranešimas buvo labai aktualus politinėms frakcijoms. Šiandien ES susiduria su tokiamis sunkiamis problemomis kaip energetinė krizė, finansų krizė. Reikia bandyti išspręsti Ukrainos-Rusijos konfliktą, todėl reikia stengti stiprinti vienybę, vengti ją silpninti. Ir krizė daro įtaką kiekvienam piliečiui, vokiečiui, slovakui ar lenkui. Todėl būtina kovoti su nuomonių skirtumais e, tarp valstybių narių, pirmiausia, reikia neleisti užmerkti akių prieš esamas problemas ir neleisti pakengti ES vienybė, reikia stiprinti ES konkurencingumą. Aš nekartą esu pasisakysiu, kad e, negalime mes ne, toleruoti tokių didelių nuomonių skirtumų. Prisiminkime, ką e, Šumanas sakė, jog e, negalima Europoje džiaugtis, jei kaimynai yra skriaužiami. Ačiū, ponas Pėknė dabar. E, Katanė pranešimas yra labai sudėtingas ir Šiame pranešime mažiausiai kalbama apie tai, kokia yra pagrindinių teisų padėtis Europoje ketvirtaisiais, aštuntaisiais metais. Tai tiesiog yra kairiųjų pageidavimų katalogas. Pavyzdžiui, pripažinti tos pačios lyties asmenų santokas visose valstybėse narėse, legalizuoti uh, eutanaziją, legalizuoti narkotikus ir šie reikalavimai, kurie buvo ką tik patvirtinti, man, man ir EPP frakcija yra visiškai nepriimtini, mes juos atmetame ir dėl to balsavome prieš šį pranešimą. Mr. Bako. Ponas Bako. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už pono Katanja pranešimą. Ir nenorėjau, kad būtų pritarta pirminiai 49 straipsnio formuluotėjai dėl teritorinės autonomijos, nes man atrodo, kad ta formuluotė buvo tam tikras provokuojamas išpolis. Ir aš ir mano frakcija nepritarė tai formuluoti dėl teritorinės autonomijos, bet iš esmės pranešimas atrodo visai neblogas. Dėkuoju, ponė Roitova. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat balsavau prieš šį komunisto parengtą pranešimą. Ir Pripažįstu, kad kitų frakcijų atstovai sugebėjo šiek tiek pakeisti šį dokumentą, teikdami pakeitimus, tačiau vis tiek jam nepavyko visiškai keisti šio dokumento, nepavyko keisti jo pagrindinių tikslų, todėl kad šis dokumentas iš esmės pažeidžia tam tikrus subsidiarumo principus, nes priešingai sutarčiai, e, pagrindiniai sutarčiai yra diktuojamos sąlygos dėl šeimos, religijos ir taip toliau. Dėkoju, pirmininkė. Aš tikrai negaliu pritarti abortams kaip viena iš pagrindinių žmogaus teisų, todėl aš balsavau prieš šį pranešimą. Tame pranešime tikrai buvo per daug klausimų, kurie nėra europiniai klausimai, kurie yra nacionalinio lygio klausimai ir į juos neturėtų kištis ES, nes tokiu būdu yra pažeidžiamas subsidiarumo principas ir aš balsavau prieš Katanė pranešimą. Dėkoju, ponas Olakas. Ačiū, aš balsavau už Katanėje pranešimą, kadangi buvo ištaisyta dalis dėl mažumų, tai yra labai svarbu. Vengrijai ir Vengrijos mažumai kitose šalyse būtina apginti mažumų kalbas ir tai yra viena iš fundamentaliųjų teisių, būtent teisė kalbėti savo gimtają kalbą, tačiau kol kas ne visos, ne visada taip yra. Mažumų apibrėžimas yra Dar vienas klausimas. 150 mažumų iš viso yra Europoje ir galima būtų galų gale tokį apibrėžimą sukurti. 49 e, pastraipa dėl mažumų savivaldos e, ir rasta tikrai tobula formuluoti. Mums reikia e, atsižvelgti į turimą geriausią praktiką šioje srityje. Ačiū. Dabar ponas Alister. Thank you, President. Uh, Ačiū pirmininkė. Visuomenė, kurioje visi turi daug teisų, yra daug imanti reikalaujanti visuomenė ir praradusi pusiausvyrą visuomenė. Toks pat yra šis pranešimas. Jame lik ir bandoma ieškoti pusiausviros tarp įprastų santokų ir homoseksualių santokų. Tačiau natural, natūralus principas yra vyro ir moters santoka. Ir tikrai neįsivaizduoju, kaip čia galima reikalauti kažkokios lygybės kitų santokų atžvilgių. Man tokios partnerystės yra nenaturalios. Ir aš tikrai negaliu pritarti tokiom santokom. Ar aš negaliu ginti savo pozicijos, ar aš neturiu teisės laikyti savo, pozici laikyti savo pozicijos, manau, kad turiu. Tačiau tokias pat teisės turi ir tie, kurie laikosi kitokios nuomonės. Vienai par kitaip, aš nepritariu šiam pranešimo aspektui ir jei būtent dėl šio aspektų iš manęs kažkas tyčiosis, tegul taip ir būna, bet aš tikrai negaliu pritarti tam, kas yra neteisinga. Ponas Vanek. Ačiū. Savo karjeroje e, šiame parlamente retai mačiau tokį politinių nesąmonių katalogą, kaip kad Katanijos pranešime. Tikrai gražu, kad pranešime kalbama apie tas teisės, kurios turi įtvirtinti Lisabono sutartis, o jos juk nėra kol kas. Pagrindinės teisės turi visi europiečiai, Tačiau um, mes čia daugiau kalbame apie eurokratų pagrindinės teisės. Mano uh, bendrapiliečiai negali jaustis saugiai savo gimtinėje, jų tradicijos, uh, kalba, viską reikia ginti ir dar įrodinėti, kad jie turi teisę tą daryti. Tai yra um, politinio korektiškumo juodoji pusė ir Katanė pranešimas dar kartą tai išryškino. Ponas Kleis. Teisės ir jų įgyvendinimas yra be abejo svarbiausias mm, rodiklis įvertinant pagrindinės teisės ir perspėjimą apie neoficialią cenzūrą ar savi cenzūravimą ir kai yra užmerkiamos akis prieš tam tikrus faktus ir e, yra e, pranešime e, minčių, kad tam tikras visuomenės grupės bandoma užčiaupti, tačiau ko aš visiškai negaliu suvokti, būtent, kad reikia ryštingai persiekioti kurstančiasias kalbas arba kovoti su televi... neapykanta skelbiančiomis laidomis, tačiau tai yra ir ta savicenzūra, dėl kurios taip apgailę staujama e, kitose dalyse. Ir e, Belgijoje e, flamų bendruomenė yra teisiama dėl jos imigracijos politikos ir jeigu mes norime turėti laisvą žiniasklaidą ir nuomonę, tai turime su tuo ir susitaikyti. Ponas Vatuco sui diritti fondamentali pur avendo votato contro. Aš noriu kalbėti apie pagrindinės teisės. Galutinėme balsavime aš bal, balsavau prieš pranešimą, tačiau balsavau už 81 pastraipą. Ponas Katanija teigia, kad e, valstybės narės turėtų sudaryti sąlygas jaunimui, senyviems žmonėms, neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje. Na, aš tikiu, kad ponas Katanė tiki, jog tokiomis priemonėmis pagerins prieigą prie darbo rinkos, taip pat padidint pensijas seniems žmonėms. Taigi, jisai kalba apie jaunimą, senus žmonės – neįgaliuosius. Gal jisai galvoja, kad ir jaunimas gali gauti pensijas, o po to dirbti iki vėlyvo amžiaus. E, ką aš noriu pasakyti? Aš noriu mandagiai nurodyti, kad ir seniems žmonėms priklauso teisė į pensiją. ponė Sinot. Ponas Katanija dar sik pasinaudoja žmogaus teisėmis, kad e, e, apgintų teisę į abortus, nors dėl abortų kasmet žūsta milijonai embrionų. Negimsta milijonai kūdikių, o tai yra pagrindinė žmogaus teisė. Man delegatė iš, Artijo, iš Airijos Mm, įdomu matyti, kad daroma sąsaja tarp Lisabono sutarties ir teisės į abortus. Taip pat e, pagrindinių teisų hartijos. Pirmininkė, prašau paminėti, kad dėl 31 pastraipos pirmos dalies mano balsavimas turėjo būti už. Pripažįstu, kad reikia dar dirbti su neįgaliųjų teisėmis. Taip pat pritariu 40 pakeitimui, kad lėšos turi būti skiriamos komisijos mm, tam, kam reikia. Čia buvo minėta, kad e, reikia laikytis subsidiarumo principo ir nereikia ES nustatyti taisyklių dėl abortų. Aš susilaikiau balsuodama dėl pranešimo, nes pakeitimas dėl neįgaliųjų buvo netinkamai suformuoluotas. Ponas Nikolašek. Ačiū, pirmininkė. Katanje pranešimas yra dokumentas, kuriame kalbama apie daug aspektų susijusių su žmogaus teisėmis. Vis dėlto aš pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms ir noriu pasakyti, kad aš iš esmės nepritariu šiam pranešimui dėl vieno svarbaus aspekto. E, Deja, nebuvo pritarta pakeitimams, kurie būtų atitaisę žalą, kurią daro šis pranešimas. Tekste paliekama nuorodai seksualinę ir reprodukcinę sveikatą bei reprodukcinės teisės. Nepaisant to, kad pasaulio sveikatos organizacijos dokumente yra nurodyta teisė į abortą, o mesgi Europos Sąjunga savo dokumentuose apie tai e, nekalba ir tikrai nereikia primesti to valstybėm narėm. Aš tikrai pasakau už žmogaus gyvybę ir tikrai nepritariu tekstui, kuris skatina abortus. Ponas Ebner. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Pirk. Tikrai nebekartosiu to. Bet man atrodo, kad ponas Katanija pasirinko netinkamą temą. Toks pranešimas iš vis neturėjo net pasirodyti šiame parlamente. Reikėjo patikrinti, ar tas pranešimas iš vis atitinka savo pavadinimą, ar jo turinys atitinka pavadinimą ir iš esmės jis netitinka, todėl kad pačiam dokumente visiškai nekalbama apie tai, kas paminėta pavadinime. Pereisiu prie konkretesnių dalykų. 49 pastraipa. Dėl jos aš balsavau prieš ir apskritai balsavau prieš visą pranešimą. Priežastis jos išdėstęs anksčiau. Dėkoju, ponas Diner. Ačiū. Retai e, galėjau taip ir ištingai balsuoti prieš e, kažkurį pranešimą. Jeigu mes vadovausimės pranešimo rekomendacijomis, tai rytoj e, Europa bus ugniždyta po politinio, politinio korekteriškumo, korekteriškumo diktatūra. Taigi šiuo pranešimu norima atverti duris legaliai ir nelegaliai imigracijai ir mažiausia čia rūpinamasi piliečių laisvė ir saugumu, daugiau galvojama apie nusikaltelių teisės. Tačiau e, teisingoje visuomenėje teisės ir pareigos eina greta, tačiau dabar mes kalbame tik apie teisės ir siekis betodariškai integruoti imigrantus į europinę visuomenę. Tačiau pasirodė, kad tai yra klaida ir pernelyg e, dažnai yra draudžiamas laisvas žodis. Ačiū. Um, Pirmininkė, Katanija Pranešime yra daug aspektų, kurie man asmeniškai nepatinka. Visų pirma, aš manau, kad tikrai ES neturi teisės kiekvienam iš mūsų atskirai primesti kažkokias teisės ar prievolės. Taip pat nepritariu ir tam, kad pagrindinių teisių hartija yra lik ir prijungta prie nepavykusios Europinės konstitucijos. Man tikrai nepatinka, kad tai bandoma įtraukti į Europinę teisę ir tikrai ne į Junktinės karalystės teisę reikėtų įtraukti. Taip pat, kaip jau sakiau, prieštarauju ir absoliutiniam požiūriui žmogaus teisės. Iš esmės, aš neprieštarauju tam, kad būtų pripažįstos tos pačios lyties santokos, tačiau mano nuomonė tą klausimą turi spręsti ne ES, atskirų šalių parlamentai ir vyriausybės. Ir dėl visų šių priežasčių aš balsavau prieš pranešimą. Ponas Anan. Dėkoju, pirmininkė. Įvairių amžių patirti patirtis rodo, kad jei kažkas išdėstoma ant popieriaus, dar nereiškia, kad tos teisės tikrai yra įgyvendinamos. Ir būtent dėl to pagrindinių teisių hartija dar nelabai ką reiškia. Svarbiausia yra tai, kad popieriuje išdėstytos teisės yra visiškai bevertės, jeigu nėra tinkamų mechanizmų tom teisėm įgyvendinti. ES nėra žmogaus teisų krizės. Tačiau egzistuoja demokratinio legitimumo krize. Bandant išspręsti tą krizę, reikėtų išlikti ištikimiems savo rinkėjams ir pradėti įvairius referendumus valstybėse narėse dėl Lisabono sutarties, nes tai mes pažadėjome savo rinkėjams. Dėkuoju, ponė Tomaševska. Ačiū, pirmininkė. Vaikas turi teisę turėti tėvus dviejų lyčių tėvus, tai yra tėvą ir motiną, ir net po skirybų tai negali pasiteis, pasikeisti. Lygiai taip pat vaikai turi teisę kalbėti su savo tėvais tėvų gimtaja kalba, ir jei tėvai yra iš skirtingų šalių, tai tuomet jam gimtoji kalba turi būti dvi kalbos. Tačiau kai kuriuose šalise tokių mišrių šeimų vaikai kenčia, nes pavyzdžiui, Vokietijoje gyvenančių šeimų vaikams neleidžiama su uh, iš Lenkijos kilusių tėvų kalbėti lenkiškai, o tik vokiškai. Todėl aš nepritariau 25 pakeitimui, taip pat nepritariau ir visam pranešimui. Taip pat norėčiau pabrėžti ir žmogaus teisę į gyvybę ir taip pat subsidarumo principą, kuris mano nuomonė pranešime yra pažeidžiamas. Ačiū pirmininkė. UKIP partija prieštarauja rasizmui, moterų genitalijų žalojimui, homoseksualumo kriminalizavimui ir priešiškumui užsieniečiams, nesvarbu kur tai vyktų. Tačiau Britams žmogaus teisės užtikrina mūsų pačių įstatymą ir mums nereikia ES apsaugos. ES yra nedemokratinė organizacija. Tai netinkama organizacija Ji negali apsaugoti jokių žmogaus teisų. Taip pat noriu pripažin... priminti Jums, kad šeimos teisė yra nacionalinė, o ne ES jurisdikcija. Baudžiamieji kaltinimai, baudžiamoji teisė taip pat yra valstybių kompetencija. ES neturėtų kištis į valstybių teisės sistemas. Todėl UKIP nariai prieš, balsavo prieš šitą pranešimą. Ačiū. Ponas Heaton Harris. Ponas pirmininkė. Pirmą kartą susilaukiu aplodismentų, turbūt jau galiu ir atsisėsti. Aš savo rinkimo apygardoje dažnai susitinku su žmonėmis ir iš tos patirties galima daug pasimokyti. Taip pat kalbuosi su parlamentarais iš kitų frakcijų, kad suprasčiau ir jų, jų šalių problemas. Aš visiškai pritariu ką tik kalbėjusiems kolegoms. Dėl šio pranešimo noriu pasakyti ponui Alisteriui. Jis yra daug dirbantis parlamento narys. Aš žinau, kad mes galime nesutarti, bet nesutarti civilizuotai. Šitame pranešime galima rasti įvairių trūkumų ir privalumų. Ir nenorėdamas taip rankioti tų privalumų ir trūkumų, aš tiesiog susilaikiau balsuodamas. Pone Gavo. Ačiū. Pranešimas dėl pagrindinių teisių ES yra labai sudėtingas, daugias sluoksnis ir yra e, didelis proveržis, galvoju apie vaikų teisės ir socialinės teisės. Mažumų teisės ir mažumų apsauga yra labai svarbus klausimas, vertintinas teigiamas, teigiamai šie pasiūlymai ir man patinka išdėstytos mintis, todėl balsavau už ir e, Vengrijos delegacija EPP frakcija balsavo už, nepaisant to, kad kai kuriems aspektams mes negalime pritarti. Mes negalime pritarti kai kuriems pasiūlymams e, reglamentuoti e, kai ką europiniu mastu, nors to neturėtų būti. Ačiū dabar. Paskutiniai trys e, praneš pasisakymai. Ir kolegos negalima e, prašyti pasisakyti po to, kai jau prasidėjo paaiškinimai. Tas išimtis, taigi viena minutė. Zieškirek, nemėlentkestem, nemtuttom. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad nepaprašiau žodžio pakankamai anksti. E, mažumų diskriminacija, religinė diskriminacija man yra labai svarbi. Aš esu tikintis ir Šiame pranešime e, labai gerai yra jos ginamos, todėl balsavau už. Kalbant apie socialinės teisės, manyčiau, galime pasidžiaugti padarytą didelę pažangą. Norėčiau taip pat padėkoti daliai apie mažumas. Ji labai gera. Teisinė sistema sistema, kuri turi padėti apginti mažumas, galų gale pradės funkcionuoti. Reikia visuomet siekti kompromiso ir ne viskam mes galime pritarti, pavyzdžiui, dėl homoseksualumo ar eutanazijos. Todėl aš negaliu pritarti minčiai, kad būtų E, stipriai apribojamas religijų vaidumuo. Toliau yra e, kalbama apie tradicinės mažumas ir viskas iki šiol nebuvo pakankamai integruota ir dar yra daug ką taisyti. Ačiū ponas Andrėjevs. Paldies, prezident kungs. Gal, galīgajā balsojumā es balsu. Dėkuoju, pirmininkė. Aš balsavau prieš šį pranešimą. Tačiau jame yra ir keli dalykai, kuriam galėčiau pritarti. Na, bet aš balsavau prieš, todėl kad pranešime yra supainiojamos tradicinės mažumos ir ekonominiai migrantai. Tokie migrantai, kurie į mano šalį atvyko okupacijos metu po antro pasaulinio karo. 50 metų trūko okupacija ir pagrindiniai mūsų šalies atstovai ir tautos atstovai buvo e, lik ir naikinami, buvo bandoma atskiesti mm, sudėti ir dabar kai kuriuose miestuose jau Latvijai tampa mažuma. Dėkoju, ponas Montalto. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už dokumentą atsižvelgdamas į savo pozicijas. Turėjau susilaikyti dėl viso pranešimo. Pranešime kalbama apie daug aspektų susijusių su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, kurie yra neblogi. Tačiau kalbama ir apie kitus dalykus, tokius kaip abortai, ir man atrodo, kad jų nereikėjo įtraukti dokumentą. Kadangi daug šio parlamento atstovų pasisako prieš abortą. Tai dėl to, manau, daug kas ir balsavo prieš dokumentą arba prieš tas jo dalis, kur yra kalbama apie abortus. Taip pat yra kalbama apie kitus jautrius dalykus, tokius kaip, pavyzdžiui, eutanazija, dėl kurio aš irgi turėjau susilaikyti per balsavimą. Būtent todėl galutinio balsavimo metu aš irgi susilaikiau. Dėkoju. Dabar paaiškinimai dėl balsavimo dėl kapato pranešimų. Ponas Mitchell jau pasisakė, dabar žodis poniai Roitovai. Ačiū pirmininkė. Aš nebalsavau už tą populistinį tekstą, nepaisant to, kad jame galbūt ir buvo neblogų nuostatų dėl politinės veiklos skatinimo Europos Sąjungoje. Tačiau tas tekstas vėliau buvo pakeistas ir jis dabar atrodo visišką nesąmonę, todėl aš jam tikrai niekaip negalėjau pritarti ir negaliu pritarti tam, kad būtų viešinami parlamentarų laiškai, kuriais jie keičiasi su savo kolegomis arba su kažkokiam organizacijom. Tikrai nemanau, tai yra teisinga. Taip pat neteisinga paviešinti visą korespondenciją. Ačiū pirmininkė už jūsų malonius žodžius. Kalbant apie skaidrumą, apie prieigą prie ES dokumentų, galime sutarti dėl vieno principo. Juk mes patys čia esame todėl, kad mokesčių mokėtojai už mus nubalsavo, jie finansuoja ir mūsų darbą, ir mūsų institucijas. Bet reikia aiškiai pasakyti, mes kalbame ne tik apie dokumentų skaidrumą ir prieigą prie dokumentų. Padarykime taip, kad mokesčių mokėtas galėtų gauti tuos dokumentus, kuriuos nori. Neseniai parlamento delegacija lankėsi Čekijoje, demokratinėje valstybėje. Ir kai kurie iš parlamentarų įžeidė Čekijos prezidentą. Ir mes prašėme, kad būtų paskelbtas to posėdžio sustikimo protokolas. Taigi elkimės atvirai, skaidriai ir gerbkime tuos, kurie šiame parlamente laikosi kitokios nuomonės. Ačiū. Baigiame paaiškinimų sesiją ir dabar posėdis stabdomas. Vėl susirinksime trečią valandą girdėsime pareiškimus dėl padėties artimuosiuose rytuose ir gazoje.